Pane Timermansai, prašom. E, jūs turite keletą sekundžių, nes ponas Kundersas dar netvyko. Très bien. Donc nous allons commencer euh, par vous, monsieur. Gerai, pradėsime nuo jūsų, nes tarybos atstovas uh, už trūko kažkur. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas Junkeris e, šiuo metu vyksta į G7 susitikimą Japonijoje šiuo metu ir paprašė pasakyti jo vardu apie susitikimą, kur bus kalbama apie įvairius prioritetus. Ekonomikos fonas e, rodo atsigavimą, nepaisant sudėtingos e, aplinkos, metinio saugimas ES pasiekė 15 metais 2 procentus. Pirmojo ketvirčio Šiais metais augimas didesnis negu JAV. Nedarbas, žinoma, yra per daug e, aukštas kai kuriuose valstybės narėse, tačiau apskritai jis e, sumažėjo iki mažiausio lygio per penkerius metus. Šiandien penki, yra penkiais milijonais daugiau darbo vietų negu 2013 metais. Pasitikėjimas pamažu grįžta. Matome tai iš investicijų, iš vartojimo išlaidų, iš e, skolinimo. Tačiau turime būti budrus mūsų e, kai kurių prekybos partnerių prasinis rezultatai režia, le, le, ne, verčia nerimauti, nes kai kurios e, kylančios rinkos kelia nerimą. Ir tokiame netikrumo, aplink, tokia netikrumo aplinkoje galimybės, e, kurias patys sukūrėme, yra svarbios. Turime invest, mums reikia investicijų, struktūrinių reformų ir atsakingos viešosios finansavimo politikos turime išlikti kelyje. Šis parlamentas šios strategijos prasme vaidina svarbu vaidmenį. Jūs padėjote paleisti investicijų planą labai rekordiniu greičiu. Per daugiau, mažiau kaip metus jis e, davė daugiau kaip milijardą eurų naujų investicijų ir e, suteikė finansavimą daugiau kaip 140 tūkstančių MVI geresnėmis sąlygomis. Struktūriniai pokėčiai vyksta. Iki šiol Europos investicijos buvo dominuojamas E, didelių e, brangių projektų. O šiandien matome vis daugiau vietinių projektų, kurie yra mažesni ir įvairesni. Viešosios lėšos mobilizuoja privatų finansavimą ir remia struktūrinės reformas. Matome vis daugiau e, tarp, tarpusavio sąveikumo tarp Europos investicijų banko ir vietos investicijų. Trumpai tariant, mes matome tokias dabar jau investicijas, kurių dažnai nesugeba suteikti rinka. Ir mūsų fondas E, leidžia gydyti Alzheimerio lygą, e, paversti senas pasnus pastatus naujais biurais, energiją, mažinti sąskaitas ir padėti startuoliams, kurie kitai e, negali kreiptis kitus. Tai yra svarbus dalykai G7 susitikime ir mes turime ką papasakoti. Taip pat turime gerų žinių ir apie Graikiją. Praėjusiais metais smarkiai kovojame, kad Graikija išliktų eurozonoje. Šiandien ekonominiai duomenys yra geresni negu tikėtasi. Graikija turėtų registruoti augimą antrojo šių metų pusėje. Nedarbas 15 metais sumažėjo, o pirminis perteklius, e, kurį fiksavo Graikija, sudarė 1,7 procentos. Stabilumo programa e, padėjo pagrindus stabiliam vystymuisi. E, visų pirma, mes, mums patiko užtikrinti, kad Graikija išliktų eurozonoje ir E, šios savaitės sustarimas dėl peržiūros e, užbaigimo tik tai tai patvirtina. Dabar prasidėjo diskusijos dėl, naštos, dėl skolos naštos mažinimo. Tai rodo visus kolektyvinės Graikijos žmonių pastangas. Dabar Graikija jau pasakė tokį etapą, kuomet galima lengviau šiek tiek atskriepti ir tikime, kad tarpiniai investuocijai eis iš paskos. Pasaulinė ekonomika remiasi taisyklėmis, kuri yra, kurios yra vis skaidresnės ir sažingesnės. Kitaip sakant, mes bandome eksportuoti savo geriausią patirtį į pasaulinį lygmenį ir šiais metais per aukščiausią lygos susitikimą šias pastangas tęsime. Su G7 partneriais mes turime pademonstruoti, kad pasaulinė priekyba gali būti naudinga visiems, ne tik kiekvienai šaliai, bet ir kiekvienai visuomenės daliai. Žinome, kad per trumpą laikotarpį globalizacija pagamina tiek laimėjusių, tiek pralaimėjusių. Ir tai kartais e, skatina populistinių jėgų atsiradimą. Iššūkis yra perkratyti tas žaidimo taisyklės, siekti, kad jų būtų laikomasi, tačiau teikti, kad e, klėstėjimas priklauso nuo atvirumo ir mainų. Praėjusiais metais ES e, ėmėsi vadovančio vaidmens siekiant mokesčių skaidrumą. Dabar turime uh, susitarimą dėl mokestinio sprendimo praėjusių metų pradžioje, šių metų pradžioje prieėmė pasiūlymus dėl šalių ataskaitų. E, aišku, kad visi turi e, atlikti savo vaidmenį. Su GSM2 dirbame tam, kad e, pasiektume, jog tai būtų pasaulinio lygimens pastangos. Jeigu mūsų valstybės narės sutiko laikyti tvarkyti centrinius registrus. Mūsų partnerės taip pat turi tai daryti. Tie, kurie vengia pareigos visuomeniai, neturi, kur pas, ne, turi neturėti kur pasislėpti. Turime griežtai reikalauti iš taisy, kitų šalių laikytis taisyklių. Laisva prekyba turi būti sąžininga prekyba. Turiu patikinti Jūs, kad komisija e, yra pasiryžusi ginti prekybos sistemą. Jeigu kas kreipys rinką, mes imsimės veiksmų. Ši komisija pradėjo daug uh, gynybos, prekybos gynybos priemonių reaguodame į dempingavimą prie plėno pramonėje. Per G7 mes sakysime, kad kitos šalis turi pateikti aiškius planus, ma, kaip mažinti perteklinius pajėgumus. Tarptautinės stebėsnės turi užtikrinti, kad visi laikytųsi sutartų dalykų. Dabar noriu perėti prie pasimės pabėgėlių krizės, kuri yra septintuko darbo atvarkė. Komisija iš pat pradžių teigia, kad tik tai pasauliniai sprendimai bus veiksmingi. Ir dar kartą parlamentas čia pasiekė, padėjo sukurti strategiją, kuri yra visapusiška, gelbėjant žmonių gyvybėms, e, teikiant humanitarinę paramą, stiprinant sienas ir remiant šalis, kurios patiria spaudimą, perkeliant žmonės, kurie, kuriems reikia dronės apsaugos, gražinant e, migrantus, nelegalius migrantus į savo šalis ir siekiant e, padėti prieglošio prašantiems. 15-16 metais ES skyrė daugiau kaip 10 milijardų eurų krizės vardymui. vardymui. Ši strategija mums suteikia erdvės pakvepuoti ir pažvelgti į ateitį. Kartu su G7 partneriais mes turime kurti tikrą globalų atsaką sutinkamais ištekliais, e, padedančiais spręsti pagrindinės migracijos priežastis. Tarptautinė perkelimo programa yra būtina, e, skubiai būtina. Tik tai sudėdami pabėgėliams teisėtą kelią į saugų gyvenimą galėsime užtikrinti e, jų gyvybių išsaugomą. Ir tai sugriaus ir kontrabandingų verslų modelį. Ir leis pasirūpinti tais, kuriems, kuriais reikia mūsų apsaugos. Pabaigai klimatas ir energetika. Gesim Duko susitikimas yra pirmasis po Paryžiaus. Darbas dabar prasideda būtent uh, modernizuojant ekonomiką, e, keičiant tą būdą, kaip mes vartojame ir gaminame. Tai susijęs su visu politikos spektru. Geriausios verslo įmonės jau perskaitė šios signalus, keičia verslo modelius, kuria darbo vietas, kuriams reikia naujų įgūdžių, naujoviškų procesų ir investicijų. Europos Sąjunga turi, turėti, turi būti ambicinga, būti lyderė atsinaujančių šaltinių srityje šiame sektorėje. Dabar dirba daugiau kaip vienas milijonas žmonių ir jis generuoja daugiau kaip 130 milijardų eurų per metus. Europos bendrovės šiandien turi 40 procentų visų patentų atsinaujinčių technologijų srityje. Tačiau kliučių dar lieka. 2013 metais visame pasaulyje subsidijos mineraliam kūrui sudarė beveik 500 milijardų eurų. Tai yra labai daug pinigų, kurie išleidžiami labai netikusiai. G7 žada šią susitėjęs panamažu naikinti iki 25 metų. Toliau mes turime 20 spausti daryti tą patį. Pirminkė ir nariai, artėjant e, aukščiausio lygos susitikimui Japonijoje, politinio lygmens koordinavimas yra labai svarbus. Kalbant apie ekonomiką ar pasaulinį migrantų krizę, svarbiausias šalis turi e, rodyti pavyzdį ir ES turi sakyti, kad e, toliau, kad pasaulinė ekonomika turi vadovotis e, taisyklėmis, o atvira visuomenė turi būti pagrįsta mainais ir atvirumu. Ir šiandien mūsų indėlis yra labai svarbus. Labai ačiū. Merci, monsieur. Nous allons commencer les... Ačiū. Pirmasis Liaudės partijos frakcijos vardu kalbės ponas Sarandželis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasisveikinti su komisijos vicepirmininku Timermansu ir jam pasakyti, kad akivaizdu, kad didžiojo septintuko darbo tvarkė yra labai plačios apimties ir jūs e, negalėjote pristatyti visų klausimų. Aš norėčiau pakalbėti apie keturis iš jų. Pirmiausiai, investicijos Europos Sąjunga, manau, turi dėti papildomų pastogų, vien Junkerio investicijų plano nepakanka, turint omenyje, kad e, stipriausios Europos Sąjungos ekonomikos e, joms bus atstovaujama didžiame septintukė, tai yra Prancūzija, Vokietija, Jungtinė karalystė, Italija. Šios šalis gali užtikrinti kokybinės investicijas tik tuo atveju, jeigu jos atneš apčiuopimą naudą Europos ir viso pasaulio mastu. Taigi, manau, kad didysis septintukas turi skirti pakankamai dėmesio investicijoms. Kitas rytis, kuri mums svarbi, tai yra mokesčių politika. Pirmiausiai turiu omenyje čia mokesčių rojus, mokesčių priebėgas, e, Taip pat manau, kad sprendžiant pabėgėlių problemas reikėtų įtraukti į procesą Junktinės valstijas, Kanadą ir kitas didžiojo septintuko šalis. Taip pat negaliu nepaminėti Zika viruso. Mes daug kalbėjome apie ebolos virusą, tačiau dabar jau į Europos pietinės šalis uh, uh, yra atvykęs ir Zikos virusas. Pono Zanį dabar kalbės. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiamas kolega, pabrėžėte, kad būtinos atitinkamos paskatos ekonomikai, tačiau nemanote, kad busimas didžio septintuko susitikimas gali tapti unikalią galimybę Europai paprašyti solidarumo iš kitų pasaulio galingųjų sprendžiant migracijos ir pabėgėlių problemas. Ar išvelgiate galimybių aptarti šio sustikimo metu taip pat ir su solidarumu susijusius klausimus? Ačiū už klausimą. Taip, aš tą ir turėjau omenyje kalbėdamas apie ekonomikos vystimas. Aš minėjau, įsivyšiusios šalis buvo prisėmusios tam tikrus investicinius įsipareigojimus tiek pasaulio, tiek Europos mastu, tam, kad būtų sumažinti ekonominiai skirtumai. Taigi ir kalbant apie pabėgėlių krizę, Europa negali palikta ją spręsti viena. Taip pat ir kitos svarbios pasaulio mastu ekonominės galios turėtų prisijungti, prisijimti taip pat ir savo atsakomybės dalį. Ponas Moskas, atsivystė demokratų frakcijos vardu, dabar kalbės. Mai come in questo momento storico la cooperazione globale. Reikia kalbėti apie istorinį momentą. Būtina pasinaudoti progą sustiprinant pasaulio mastu bendradarbiavimą ir sumažinti abejingumą. Būtent tokį atsakymą turime pateikti tiems, kurie norėtų užsidirbti politinio kapitalo, skleisdami baimę. Mes tikimės, kad didžios septintuko sustikimo rezultatai bus naudingi aplinkosaugai, vystomai pagalbai. Taip pat reikia padaryti galą ir pažaboti iz, izolacionistinės iniciatyvas, reikia skatinti bendradarbiavimą, stiprinti sanglaudą, tam reikia nuoseklumo mūsų santykiuose su Kinė, turiuomenė prieš dvi savaitės patvirtinta parlamento rezoliucija. Taigi su Kinė būtina užtikrinti sąžiningą prekybą, susitarti dėl atitinkamų apibrėžimų, spręsti problemas susijusias su gamybos perviršimi plieno sektorija. Kitose sritise taip pat e, norime pabrėžti, kad didysis septintukas turėtų svarstyti lyčių lygybės e, klausimą, moterų atsakomybės klausimą būtina atsižvelgti į atitinkamas problemas susijusius su moterų diskriminacija. Ponas Henkel dabar per frakcijos vardu. Pone vicepirmininkė, didžiojo septintuko darbo tvarkėje vienas svarbiausių klausimų susijęs su pasaulio ekonomika, manau, pagristai dėl šių priežasčių. Pasaulio ekonomika šiais laikais auga ne taip greitai kaip anksčiau ir nuo to labiausiai kenčia trečiojo pasaulio šalis. Vienas iš svarbiausių pasaulio ekonomikos variklių stringa, turiuomenė, tarptautinė prekyba. Ir trečias pastebėjimas, eurozonoje padėtis jau kurį laiką yra pakankamai sudėtinga, todėl leisčiau savo e, tiek komisijos pirmininkui, tiek tarybos pirmininkui duoti keletą patarimų. Pirmiausiai, pakeliui į Japoniją pamastykite apie tai, kaip iš naujo sutvarkyti prekybą pasaulio mastu, turime minėję CETA, TTIP, kitus tarptautinės laisvos prekybos susitarimus, nes pasaulio prekybos procesai leidžia keistis ne tik prekiamis ir paslaugomis, tačiau taip pat ir idėjomis. Taip pat raginu nepasiduoti pagundai konkuruoti kaino mažinimo srityje. Be to būtina spręsti su bendra valiuta susijusius klausimus, nes bendroji valiuta turi atspindėti ekonominę tikrovę. Pone Henkel, jums norima užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Pons Kaspari nori tą padaryti ir atsakysite. Tai prašau, ponė Kaspari. Gerbiamas ponė Henkelė, jūs minėjote tariamas, tariamą ekonominį nuosmukį e, eurozonoje. Ar pritarsite mano teigiamų teiginiui, e, kad uh, šios skestančios eurozonos ekonominis augimas per pirmąjį šių metų ketvirtį buvo didesnis nei jungtinėse valstijose. Ar e, sutiktumėte, kad būtų jums atsižvelgti į tikrovę ekonominę? E, tikrovės ir teisybės negalima nustatyti remiantis tik tai 90 pastarųjų dienų E, ekonominiais skaičiavimais aš remiuosi dešimties metų EBPO duomenimis, pagal kuriuos eurozona atsilieka nuo e, Junktinių valstybių, nuo likusio pasaulio ir nuo visų kitų ES šalių, kurios neturi įsivedusios Europos talyčką. Dabar dvi su pusė minutės kalbės. Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujantis Niderlandai neskiria e, tiek daug dėmesio G7 e, susitikimui, tačiau komisijai tai svarbu. Ir aš visiškai e, pritariu daugeliu dalykų, kuriuos jūs minėjote. Norėčiau paminėti tos dalykus, kurie labai svarbus darbo atvarkė, kur ES gali labai daug ką parodyti, atsižvelgiant visas krizės, su kuriomis susidurėme. Tai yra tikrai teigiama žinia ir aš džiaugiuosi, kad jūs visą tai iškėlėte. Taip pat pritariu tam, ką sakėte dėl investicijų, dėl struktūrinių formų ir e, protingo finansavimo. Kalbant apie rinkos iškraipimą ir apie reakciją, kurią turi parodyti ES. Tačiau taip pat paminėjote žodį pasitikėjimas rinkoje. Tačiau aš tą žodį pavartočiau kitame kontekste, tai yra pasitikėjimas G7. Realybė yra tokia, kad e, prisimenant paskutinius jų susitikimus, mes nedaug ko galėjome džiaugtis. Man G7 yra labai svarbus formas ir manau, kad jis gali būti labai sėkmingas, tačiau yra tokių ingredientų, kurie yra tikrai labai svarbus. Nustatytos problemos, kurias, kurių kelias jau minėjome, manau, mes jų turime daugybę ir taip pat turime gebėti tarpusavėje susitarti, galbūt e, netgi vieningi, vieningiems būti, o tai atrodo daug sudėtingiau. Ir tada perinu prie trečio elemento, kuris gali būti esminis, tai gali būti e, galimybė Europos Sąjungai ne tik pasisakyti konkrečiais klausimais, bet bendrai pradėti lyderiauti. Iš tiesų G7 e, pastaraisiais metais Europos Sąjunga ir lyderiauja. Ir tiesiog tokią realybę. Pasižiūrėkime, darbo tokia yra pilna, aktuali, tačiau jau iš anksto žinome, kad bus labai sunku susitarti dėl bendrosios saugimo strategijos. Ministrai negali dėl to susitarti, taigi tikėkime, kad e, G7 pavyks geriau, tačiau e, vienas iš pagrindinių esminių dalykų yra tai, dėl ko mes patys patiriame sunkumų. Tad aš tikiuosi, kad e, ponas Junkeris, ponas Tuskas parodys lyderystę šioje srityje ir padės, parodys lyderystę ne tik tose srityse, kur mes galime didžiuotis, bet ir kitose srityse. Mes to iš jūsų tikimės. Jums pateiktas paklausimas pagal Melinos kortelės procedūrą iš pono Fonseliką. Gal galite atsakyti? Dėkuoju, pirmininkė. Kolega, gerbiamas kolega, jūs žinote, kad klimatas smarkiai keičiasi. Tai yra didžiulė grėsmė mūsų ateičiai ir tai taip pat susiję ir su uh, Um, užsaharės uh, regionų, e, iš užsakarės regionų atvykstančius migrantus. Ar nemanote, kad uh, vadovų tarybos pirmininkas turėtų lyderiauti G7 ir pasakyti, kad septynių šalių vadovai uh, kiek įmanoma greičiau ratifikuotų sustai, Paryžiaus sustarimą tam, kad būtų parodytas pavyzdys kitoms šalims. Ačiū. Taip, gerbiamas kolega. Aš, kai turėjau omeny lyderystę, tai sakiau, ant blok lyderystę turėjau omeny visus klausimus. Tačiau lyderystė taip pat reiškia, kad mes galime e, priimti e, galutinį sutarimą visais šiais klausimais. Lyderystė reiškia, kad nebūtinai mes būsime pirmaujantis visose srityse, kol kita, visas pasaulis už mūsų atsiliks. O kalbant apie klimato kaitą, taip, tai yra aktualu, tačiau mums reikia visų įsipareigojimų, kad visi įdėtų pastangas, kad mes e, harmonizuotume e, veiksmus. Ačiū. Dėkoju. E, dabar ponia, ponia Gonzalės Penes. Vieną minutę GUA frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau Jums papasakoti susirūpinimą mūsų frakcijoje dėl Europos pozicijos, dėl ekonominių strategijų, kuriomis tengiamas įspręsti didėjant ekonominę saugumą pasaulyje. Ir pasistengsiu ir manyčiau, kad reiktų spręsti problemą susijusią su spekulacija globaliu mastu ir nelengvatinio mokesnimo zonomis. E, Manau, kad e, mes turime, kad e, tai, kas vyksta, yra antisocialinių politikos skripčių gyvendinimas. Ir daugelis šalių nuo to kenčia. Matome, kad vyksta globalios finansinės spekulacijos ir tai e, apsunkina paprastus žmonės. Mes girdėjome, kad mes turime padėti draugams, tačiau e, žmonės iš ES skuba, e, tikisi daugiau negu kažkokiu mažinimu ir skurdo. Ir e, vien tai, kad kai saujelė žmonių dirba daugia nacionalinėms įmonėms, tai nepadės daugumai žmonių. Ponas Gygalt, ponė Gygalt, žalių vardu. Ponas Gėgol, žalio frakcijos vardu, ponė pirmininkė, komisijos nariai Timirmanai, du aspektus noriu pažymėti. Prieš metus laiko didysis septintukas daug kalbėjo ir daug pažadų išdalino susijusių su taršos mažinimu, anglijas mažinimo vartojimu, kartu siekiant skatinti ekonomiką, naudojant, naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, tačiau e, ir toliau yra investuojamos didžiulės sumos į iškastinius energijos išteklius, toliau yra subsidijuojamos aplinkai kenksmingos e, mm, energijos rūšis. Taigi e, vietoj to, kad būtų pateikiami pasiūlymai, kaip e, sumažinti aplinkai daromą žalą, aš matau, kad konkrečių žingsnių ryštingai neketinama imtis, taigi raginu jūs tą padaryti didžiojo septintuko susitikime. Dar vienas dalykas, prieš kurį laiką parlamente buvo patvirtintas gular pranešimas, kuriame raginama taikyti griežtesnį atsakomybę dėl interesų konflikto išaiškėjusio. Pone Timermansai, ar mūsų tame pranešime pateiktus pasiūlymus jūs pristatysite didžiojo septintuko susitikime? Ir e, ar komisija bei didysis septintukas ketina imtis kokiu nors veiksmu, kad tie pasiūlymai būtų įgyvendinti. Ponas Oflin, FDD frakcijos vardu. Dėkoju. E, liūdna žinia ta, kad e, Europos komisarai negalės dalyvauti G7 e, vadovų sustarimo konstitucinėse e, klausimuose ir todėl atrodo, kad pono Timemans ir, to, ir pono Tusk pastangos bus kontraproduktyvės. Ir e, tai iš tikrųjų ES atstovams yra labai e, nepatogu, nes e, G7 atvažiuos su dar vienu atsiprašymu dėl ekonominės nesėkmės. Ir nepaisant to, kad yra e, labai sunki globali aplinka, e, ES ekonomika, ekonomika toliau atsigauna. Mes sakėme, kad kitais metais visose valstybėse narėse auks ekonomika, nors nelygiai. E, G7 komisijos e, faktų aprašas e, teigia, kad vis tiek yra fragmentiškas ekonominis atsigavimas ir 2008 metų e, krizė e, visus sukrėtė, o ekonomika dar ne visur atsigavo. E, dabar Europos Sąjungoje 2017 e, metais nedarbas yra iki 10 e, procentų, tačiau taip, tai nėra faktas, tai yra tik tais norų sąrašas. Prisiminkime, ką sakė ponas Dolmo, šiuo metu kitais metais mes galėtume būti milijardieriais, tačiau taip nebus, esant eurui, nes euras yra pralaimėtojų valiuta, jie nepadeda globalioje aplinkoje. Taigi dabar euras faktiškai tempia ekonominę aplinką žemyn Ir tuo net nebejoju, netgi jeigu jūs dabar pradėsite galvoti apie savo atsiprašymus e, e, šiam e, laukiančio viršūnių sustikimo, ne, ne, jūs nepamirškite, kad euras nužudė jūsų visas pastangas. Dėkoju, ponas Liubretan. Ačiū, ponia pirminkė. Istorijoje ES yra aštuntas septintuko vadarys. E, ponas Tuskas ir Junkeris e, dalyvaus ten Japonijoje e, ir jų įtaka bus neigiama, sprendžiant tris problemas, kurios bus aptariamos. Ekonomikos plotmėje vėl bus siūlomas ultraliberalizmas, kuris kenkia žmonėms Europoje. Bus sveikinamas progresas pasiekus e, taftą darybose, nepaisant to, kad dėl to nerimauja visuomenė. Užsienio politikos srityje vėl bus kalbama apie Rusiją. Rusija yra mūsų principinis e, sąjungininkas, kovojant su terorizmu ir e, islamo vis, valstybė. O migracijos e, krizė, krizės prasme bus vėl kartojamos tas pačios klaidos kadangi reikės, bus kalbama apie e, priemonės, kad tie žmonės, kurie iš migrančių kelių, šalių keliauja, kad jie pasiliktų pas save. Tačiau, e, kalbant Stambule, e, su Turkija gesimtuko dalyvių nebuvo, o dabar visą tai bandoma spręsti Europos rankomis. Ačiū panė Lebretonai, ponas e, Kondersas užtruko, už kažkur užstrigo ir jis pas mus netvyks. Ponas Džambaskai nori užduoti Jums klausimą, e, ar ponė Lebretonai, ar sutinkate atsakyti? Ponas Džambaskai. Ačiū, ponė Pirinkė. Ponė Lebretonai, finansų G7 lyderiai priėmė sustarimą keistis informaciją užkirtant kelią terorizmo finansavimui. Ar manote, kad G7 yra pasenusi struktūra ir neatstovauja, netitinka dabartinės situacijos, turint galvoje augančią Indijos ir Kinijos įtaką, ar nemanote, kad ši struktūra tiesiog dubliuoja kitas panašias struktūras? Prašom, ponelio Bretonai, atsakyti. Ačiū už šį įdomų klausimą. Aš manau, kad G7 yra įdomi priemonė tarp kitų, kurie gali spręsti tarptautinės problemas. O dėl to keitimas informacija, tai tas e, keitimasis yra būtinas, e, ypač, e, žinoma, kovojant su terorizmu. Aš esu politinės frakcijos atstovas, kuri pripažįsta suverenių valstybių bendradarbiavimą. Togi toks keitimasis informacija yra E, primtinas, e, jeigu jo neperims komisija Briuselėje ir taip sužlugdytų visą projektą. Ponas Balco, vieną minutę. Pasūt. Ačiū, ponė pirmininkė. Turėtume būti dėkingi, kad G7 vadovų sutikimo darbo tvarkėje aptariamas ir migracijos krizės klausimas, o komisijos vicepirmininkas ir pranešimai spaudai pabrėžia tą faktą, kad tai yra na, globali užduotis. Tai yra teisinga, tai yra taip. Tačiau ką, ką reiškia užduotis? Kalbant apie visas finansinės naštas, kurias e, turi prisimti ES, ar prisėda prie to mūsų globalių pasauliniai partneriai. Tai yra labai svarbi ir jungtinių valstijų prievalė Bandant eksportuoti vakarų demokratiją, sukėlė ir arabų pavasarį ir šią migracijos krizę. Taigi nemažai atsakomybės tenka ir jungtinėms valstijoms, o jungtinėms valstijoms turi ir gali padaryti kažką arabų valstijose, valstybėse. Užtikrinu, kad žmonės iš arabiškų šalių eitų ne Europą, o keliautų, o kitur. Panas Kasparė, vieną minutę, pusantros minutės. Penki milijonai papildomų darbo vietų šiandien sukurta palyginti su 2013-aisiais daugumai buvo sukurtos ir atsirado dėl globalizacijos. Tuo pačiu metu plieno gamybos sektorioje šimtai tūkstančių baiminasi dėl savo darbo vietų, taip pat dėl globalizacijos. Todėl prašau jūsų pasinaudokite G7 sustikimu tam, kad sumažintumėte riziką ir kad ES globalizacijos procesų vertinimas ateitie būtų tinkamas teigiamesnis. Kaip pavyzdį pateiksiu santykius su Kinija. Prekybos apyvarta per dieną tarp es ir Kinijos sieka milijardą eurų. Mums Kinija svarbi tiek kaip realizacijos rinka, pardavimų rinka mūsų prekiams, tiek ir e, kaip e, importuojamų prekių gamintoje. Taigi būtina atkreipti Kinijos e, dėmesį į būtinybę uh, laikytis e, nustatytų bendarbiavimo taisyklių plieno gamybos sektoriuje, batų gamybos sektoriuje ir kitur. Pasinaudokite didžiojo septintuko sustikimu tam, kad galėtume pasikalbėti apie globalios prekybos bendras taisyklės, tam, kad galėtume džiaugtis naujomis darbo vietomis Europoje. Ir paskutinis pastebėjimas. Aš ir toliau norėčiau, kad Europos rinkos liktų atviras, tačiau taip pat norėčiau, kad ir Europoje išliktų taip pat ir pramonės įmonės. Aišku, galima džiaugtis, kad buvusiose pramonės įmonės gamybų pastatuose kūrėsi nauji biurai, tačiau reikia nepamiršti ir būtinybės toliau vystyti gamybą. Pastank, ačiū. Pone pirmininkė, šio mėnesio pradžioje Japonijos premjeras lankėsi Europoje. Jis e, perdavė mums labai paprastą žinę, siekiant e, ekonomikos augimo reikia dėti daugiau pastangų, nes e, tiek Kinija, tiek kitos šalis šiuo metu susiduria su ekonominės problemomis ir didysis septintukas yra vienintelis vienintelis forumas, kuris gali, kuriame galima tartis apie ekonominių veiksmų derinimą. Japonija šiuo metu bandoma padaryti galą ekonomikos e, nuosmukiui. Tačiau pažiūrėkime, kaip e, Europa į atitinkamas pastangas e, reaguojama. Pavyzdžiui, Vokietijos finansų ministras Šoiblė kalba tik apie struktūrinės reformas, tačiau e, Japonijos premjeras yra teisus, struktūrinių reformų nepakanka, reikia dėti daugiau pastangų tam, kad e, galėtume paskatinti ekonomikos augimą. Aš manau, kad e, pagrindinės problemos, su kuriamis šiuo metu susidurime, yra susijusios su ES valstybių narių tarpusavio nesutarimu ir susiskalimu. Pons Marijas vieną minutę kalbės. Didysis septintukas negalės rasti pasaulio ekonomikos problemų nesprendimo, nes ir toliau yra laikomasi taupimo politikos ir tokiame susiskalimu skaidžiusime pasaulyje vien didysis septintukas visų problemų neišspręs, reikia nepamiršti ir BRICS šalių, reikia kurti naują struktūrą, reikia veiksmingiau kovoti su skurdu, tinkamiau paskirstyti pad... turtą, nurašyti valstybės e, spaudžiančią skolų naštą, pavyzdžiui, Graikijos e, skolos euro grupė vakar priemė atitinkamus e, sprendimus dėl dalies skolų naštos e, sumažinimo e, Graikijai. Nu, tačiau Graikijai vis tik netaikomas tokias pačias priemonės kaip anksčiau Ukrainai. Toliau reikalaujama išparduoti nacionalinį turtą ir toliau tolesnės taupimo priemonės įgyveninti Graikijoje. Ponas Kuiso, pirmui, ponė pirmininkė, jeigu prisimintume, kaip didysis septintukas buvo įkurtas, tai suprasime, kieno interesams ši organizacija atstovauja. Nesugebame suvokti, kad uh, šiuo metu globalizacijos proceso negali nulemti vien tik tai jungtinės valstijos. Pasaulis tapo daug įvairesnis. Negalime pamiršti BRICS šalių. Jūs kalbėjote apie pasaulio ekonomiką, apie su globalizacija susijusius klausimus, minėjote populistinės jėgas, kurios tariamai mėgina nuslapinti arba trukdyti demokratinėms diskusijoms. Kalbėjote apie įvairias kliūtis, tačiau pakalbėkime apie tikrasias pabėgėlių krizės priežastis ir laisvos prekybos susitarimas su JAV. Tai taip, ponai Plenkovičiui dabar žodis vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau pas, pasveikinti mūsų tarpę labai šiltai ponę Timmermansą, padėkoti jam už tai, kad pristatė svarbiausias ES ir komisijos pozicijas rengiantis 42 didžiojo septintuko susitikimui kuris turėtų įvertinti pastarųjų metų svarbiausius įvykius, bendrai Ekonominių rodiklių dauguma patvirtina, kad procesai juda tinkama linkme, tačiau yra ir tokių rodiklių, kurie mus šiek tiek nuvilia. Būtent dėl to Europos struktūrinių investicijų fondas yra labai svarbus ir turėtų pasitarnauti kaip priemonė toliau vystytis valstybėms narėms. Manau, kad didžiojo septintuko susitikime be pono Timirmanso minėtų klausimų susijusių su migracijos krize ir kitomis problemomis turėtų būti apsvarstytas ir mūsų indėlis į tai, kaip susijęti tarpusavėje sprendimus susijusius su migrantų krize ir vystimosi tikslais. Taip pat reikia nepamiršti prekybinių ryšių stiprinimo įskaitant ir atitinkamus susitarimus, kuriuose būtų atsižvelgiama į mūsų vartotojų e, interesus ir viešosios sveikatos apsaugos standartus. Taip pat reikia nepamiršti tokių sričių kaip saugumas ir užsienio politika. Pone Gil, vieną minutę kalbės. Uh, Dėkuoju pirmininkė. Mes susidurėme su tais globaliais iššūkiais, kurie šiame parlamente jau nekartą minėto, minėti, tai yra terorizmas, klimato kaita ir kiti. Ir pagrindinis tikslas G7 yra išspręsti tai. Mes gyvename tarpusavėje susijusiame pasaulyje ir mums tikrai reikia rasti e, sprendimus, bendrus sprendimus. G7 yra pačios galingiausios pasaulio ekonomikos ir jos turi spręsti nedarbo lygmenį su kuriuo susidurėme, taip pat padid, padidin, padėti kurti darbo vietas. Mes tik kartu galime įspręsti mūsų laukiančius iššūkius. Šiame posėdėje taip pat e, bus kalbama ir apie Junktinės karalystės referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje ir jo rezultatus. Daugelis perspėja, kad e, pastraukimas iš Europos Sąjungos reikštų, kad e, reiktų pritaikyti e, taikymo priemonės tam, kad būtų pasiektas biudžeto perteklius. Mes norėtume, kad Junknė karalystė liktų Europos Sąjungoje. Ir kaip šį rytą buvo minėta, kai kalbame apie e, santykius su e, Junktinė karalystė, tai reikėtų e, juos paskatinti likti, o ne išvykti. Dėkuoju, ponė Spinelė. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie G8 atstatymą tam, kad politiškai ir ekonomiškai atsivertų duris Rusijai. Tai labai svarbu, nes E, atsižvelgiant į tai, kas laukia e, Junktinėje karalystėje, tai yra referendumas ir Junktinėse valstijose rinkimai, e, labai svarbu, kas įvyks. As, jei nepriklausomai nuo to, Junktinė karalystė nuspręs pasilikti ar išstoti. Na, o kalbant apie Rusiją, prie jų rytos rytinių sienų yra NATO pajėgos, kurios labai neramina Rusija. Nesvarbu, kas laimės, ar Trumpas, ar Hillary Clinton, matysime tą pačią nesėkmingą politiką, kaip buvo Sirijoje ir kitur. Ir ši politika sukėlė e, mm, ISIS atsiradimą, karą. Ir e, tai yra mūsų klausimas ir tai yra mūsų nesėkmė. Dėkuoju, pirmininkė. Ponas Kotaratė, vieną minutę gerbiamas komisarė. Aš e, norėčiau pakalbėti apie du dalykus, kurie jau įtraukti į šią ilgą G7 darbo tvarkę. Ir trūksta vieno klausimo, labai gaila. Pirmiausia, tai yra kova su mokesčių vengimu. EBPO pasiūlymas yra nepakankamas Ir kai kalbame apie dvišalius santykius ir daugia šalių santykių kontekste, svarbu žengti tolesnį žingsnį. Reikia sprendimų, kurie būtų labiau saistantis ir skaidresni. Mes turime e, numatyti sąrašą šalių. Ir taip pat kalbame apie tarptautinius prekybos sustarimus. Mes e, negalime dalyvauti šiuose dėrybose, neturime galių, nežinome, kas vyksta, ypač kai kalbame apie socialinius ir aplinkosaugos standartus bei vartotojų teisę apsaugą. Ir paskutinis klausimas, kurio nėra, tai yra e, daugia nacionalinių e, e tų žmonių, kurie turi kelias e, pilietybės vaidmuo, kai kalbame apie žmogaus teisės. Labai dažnai nepaisoma yra asmens žmogaus teisų, kartais ir pažydžiamas vaikų teisės, tai yra nepriimtina. Muito obrigado, senhor presidente, senhor uh, vice. Žodis ponui Asiui vieną minutę. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir komisijos vicepirmininkui. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tarptautinės prekybos klausimą. Neabejotinai turime gerinti tarptautinę politinę aplinką, kad būtų išvengta tokių situacijų, uh, jog būtų naudojamas nacionalizmu, kuris būtų plėtojamas e, aukščiausių politinių lygių. Nenorime, kad toks protekcionistinis virusas paplistų, kalbant apie priekybinius santykius tarptautiniu lygiu. Tačiau tai reiškia, kad reikia imtis didžiulių ir svarbių žingsnių ir ES turi stovėti prieš akiją, reikia siekti palankesnės aplinkos sukūrimo, reikia daugiau skaidrumo tiek ir politinė, tiek ir biudžeto prasme ir mokestinė prasme reikia kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Priešingų atveju protekcionizmas sugrįž į Europos Sąjungą su visomis neigiamomis pasiekmėmis. Dar labai svarbu pakalbėti apie pabėgėlius ir šios problemos sprendimą pasauliniu lygiu. Europos Sąjunga tarsi bandė spręsti šią problemą, tarsi ne. Tačiau akivaizdu, kad mums reikia e, rasti universalių, globalių šios problemos sprendimo būdų. Ir man atrodo, kad tai yra puikiai galimybė tarptautiniu mastu spręsti tos klausimus. E, dabar spontaniški pasisakymai. Ir turime du kolegas, kurie paprašė žodžio. Žodis poniai Grapinė, prašau. Ačiū labai. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Be abejo, mums visiems kyla įvairiausio abejonių, ypač kai žvelgiame į tai, kokia situacija gali susidaryti ateityje. Pavyzdžiui, subsidijų, kurios nėra tinkamai panaudojamos klausimas, buvo minėta 400 mm, milijardų eurų ir norėčiau paklausti, kokių garantijų bus kitame etape. Buvo kalbėta ir apie mokestinį sukčiavimą, mokesčių vengimą, reikia čia nepamiršti ir Panama Paper skandalo. Ir manau, kad mes turime aiškiai suvokti, kad mes nesame e, gerai pasirengę E, spręsti tokias problemas. E, mums reikia, kad prekyba vyktų sąžiningai. Tačiau be abejo reikia numatyti tam tikras sąlygas, reikia užtikrinti vienodas veikimo sąlygas konkurencingame pasaulyje, reikia užtikrinti, kad galėtume konkuruoti su tarptautiniais partneriais ir brūkšnė, per brūkšnelį konkurentais. Tad labai svarbu sukurti tas vienodas veiklos sąlygas visiems. E, gerbiami e, kolegos, gerbiami ponios ir ponai, noriu pasakyti, kad e, dabar rengiantis septyneto susitikimui pasaulyje yra nemažai iššūkių. Tai yra ir pinigų krizė, ir terorizmo grėsmės, ir klimato kaitos problemos – ir tarp religiniai konfliktai. Tarptautinė visuomenė turi rasti sprendimą, turime nusistatyti konkrečius prioritetus ir prisimti konkrečius įsipareigojimus. Mm, G7 to aukščiausio lygio susitikimas yra labai svarbus. Jis turi susitelkti į migrantų krizę, kovą su terorizmu, laisvą prekybą. Turime e, įsipareigoti įvykdyti savo humanitarinius įsipareigojimus. Europos Sąjunga turi pareikalauti, kad sustiprėtų tarptautinis bendradarbiavimas finansinio mokestinio sukčiavimo srityje. Europos Sąjunga turi įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus. Ačiū labai dabar žodis e, komisijos vicepirmininkui ponu Timermansui. Turiu tik keletą pastabų. Visų pirma, norėčiau ponui Gygotį pasakyti štai ką. Jis uždavė keletą klausimų, na kalbant apie pirmąjį klausimą, turėsiu sureaguoti į tai raštu, iš karto negaliu tai atsakyti, o dabar dėl ekspertų grupių ir ten galimai įkilsiančių interesų konfliktų ilgai apie tai kalbėjome su parlamentu, kalbėjome ir su Denis Dejong ir kitais jūsų kolegomis. Na ir komisijos pozicija turėtų būti parengta jau iki šio mėnesio pabaigos šiuo konkrečiu klausimu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad taip, tikrai mes susidurime su labai didžiuliais ekonominiais iššūkiais. Taip, jie yra susijęs su tomis problemomis, kurias aptarėme. Taip, labai svarbu suvokti, kad kažkokių sienų statymas ar tiltų grevimas nepadės mum išeiti iš šios krizės. Nežinau, ar čia reikia tokių neoliberalių politikos krypčių. Mm, man atrodo, kad pasaulinė globali priekyba yra būtina norint kurti augimą ir inovacijų atsiradimą ES, ypač atsižvelgiant į demografinę ES padėtį. Jeigu liksime su tuo, ką turime dabar, tada, manau, geriausias galimybės apginti tai, ką turime, E, reikš ir tai, kad mes susilpninsime augimą. Mums labai svarbu pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias siūlo pasaulinis vystimasis plėtra. Reikia artėti prie tvarios e, ekonomikos, e, reikia sukurti energetikos sąjungą, reikia užtikrinti, kad mūsų ekonomika taptų žiedinė. Tačiau norint to pasiekti, reikia imtis pokyčių, reikia žengti tuos reikalingus žingsnius tinkamą kryptimį. Tokiu būdu mes galėtume sukurti pakankamą ekonominį augimą, e, kuris e, e, padėtų tinkamai panaudoti senkančius gamtinius išteklius ir sukurti tokią socialinę aplinką, kurios iš mūsų tikisi dauguma ES piliečių, atsižvelgianti susidariusią demografinę krizę ir iššūkius. Na ir be abejo komisija apie tai ir nori kalbėti su G7 atstovais. Mes be abejo nesame naivus, suprantame, kad kalbant apie pasaulinę globalę prekybą galima ir e, pik, piknaudžiaujant tuo pasinaudoti, jeigu nebus laikomasi taisyklių. Tačiau e, pritariu tiems, kurie sakė, kad reikia daugiau dėmesio skirti e, Paryžiaus susitarimo įgyvendinimui. Na ir Taip, aš jau sakiau, kad reikia užtikrinti tvarios ekonomikos kūrimą, tačiau taip pat e, iš kitos pusės reikia susilpninti e, globalaus atšilimo procesus. Ir tai buvo aptarta Paryžiuje, buvo pasirašytas susitarimas, apie tai bus kalbama ir G7 kontekste. Na ir dar viena paskutinė pastaba. Migracija ir pabėgėlių krizė. Ji nebejotinai nes, nesibaigs ir Nebent nutiktų taip, kad Sirijoje baigtųsi karas. Na ir tikrai susidursime su didžiuliais demografiniais iššūkiais ir iš Afrikos žemynų. Tad tai yra mūsų centrinis interesas, labai svarbus užtikrinti, kad būtų e, kuriamas tvarus augimas mūsų kaiminystėje. Ir kai kalbu apie kaiminystę, kalbu ne tik apie e, Europą, kalbu ir apie Afriką. Ir man atrodo, kad G7 šalis taip pat turėtų apie tai kalbėti. Reikia kalbėti apie migraciją, apie teisės viršenybės principus, apie tinkamą valdyseną. Ir visi šie dalykai yra susiję su tais sprendimais, kuriuos turi priimti Europa. Mes turime nuspręsti, ar norime reklam, reklamuoti savo um, klėstėjimą ir stabilumą, o galbūt nutiks ir taip, kad priešingai pas mus atkeliaus nestabilumas ir skurdas iš kitų šalių. Ačiū. Dėkoju gerbiamam vicepirmininkui. Žodis ponui Konders. E, Ačiū, atleiskite, kad šiek tiek pavėlavau į tokias svarbės diskusijas, jau atsipraš, atsiprašiau pono Teličkos, taip pat ir kitų e, kolegų. Ir tai be abejo, e, tikrai toks savotiškas interesų konfliktas susidarė, nes atvyko Niderlandų karalių šiandieną į Briuselį. E, tačiau vis tiek norėčiau pasisakyti ir išsakyti tarybos poziciją. E, ir pakalbėti apie kai kuriuos jūsų paminėtus aspektus. Komisijos vicepirmininkas kalbėjo apie G7 e, lyderių sustikimą ir tas temas, kurios bus aptariamos ir tikiuosi, kad jie galės e, kažkaip teigiamai įtakoti tuos procesus. ES išoriniai ir vidiniai iššūkiai yra glaudžiai susiję tarpusavyje, tad labai svarbu, kad ES galėtų pasinaudoti tuo būsimų svarbių susitikimų. Mes taip pat esame suinteresuoti dalyvauti G7 susitikime dėl tų išorinių ir vidinių grėsmių, juk reikia nepamiršti terorizmo problemos ar migracijos problemos. Ir manau, kad tai bus temos aktualios visoms G7 šalims. Na ir norėčiau pradėti nuo to klausimo, kuris yra itin aukštai mūsų darbo tvarkė, tai yra pabėgėlių ir migracijos krizė. Tai yra vienas skaučiausių iššūkių, su kuria susidurėme dabar ir tai tikrai išbando e, pasitikėjimą ir ES, ir mūsų kaiminėmis e, šalėmis. Na ir turime garsiai ir aiškiai pasakyti, kad mes e, jaučiame didžiulį poveikį ir tai yra didžiulis pasaulinis iššūkis, todėl mums atrodo, kad reikia ir pasaulinių šios problemos sprendimo priemonių ir tikimės, kad e, pasaulis tikrai atkreips dėmesį į šią problemą. Suprantame, kad G7 nėra kažkokia tai problemų sprendimo agentūra, tačiau tikimės, kad jie imsis to lyderiavimo vaidmens ir padės spręsti kilusią krizę. Dabar mūsų veiksmai ir finansinė parama. Jie galėtų būti veiksmingesni, jeigu būtų susėti su pasaulinėmis pastangomis, sprendžiant migracijos problemas, skatinant tarptautinį saugumą ir taiką. Prisiminkime, pavyzdžiui, Sirijos klausimą, taip pat e, apskritai artimųjų rytų problemas. E, Na ir man atrodo, kad tai yra ne tik europinė, bet ir pasaulinė atsakomybės rytis. Reikia įgyvendinti pagal tarptautinę teisę prisimtus įsipareigojimus ir tikimės, kad G7 e, pareikalaus tokio pasaulinio atsako į šią problemą. Man atrodo, kad tai yra toks privilegijuotas forumas skirtas ne vien tik diskutuoti šioms problemoms, tačiau ir pradėti kažkokioms e, bendroms reikalingoms iniciatyvoms dėl geresnio pasidalymo našta. Dėl pasaulinės ekonomikos ir krizės. Akivaizdu, kad pasaulinės ekonomikos atsigavimas nėra pakankamai spartus, kad nesukūrima pakankamai darbo vietų. Ir man atrodo, kad tikrai tinkamas metas G7 lyderiams aišku signalą pasiūsti, kad e, pusiausvėros užtikrinimas ir e, tvaraus augimo užtikrinimas e, yra prioritetai ir tai yra bendra mūsų visų atsakomybė. Jau turbūt e, žinote, e, kokias pamokas išmoko G7 nariai įgyvendinę kažkokias tai izoliuotas priemonės, tai tikrai nepadėjo paskatinti ekonominės veiklos tvaraus augimo. Na ir kalbant apie pastarojo meto žingsnius valiutų rinkoje, man atrodo, kad e, tai būtų tinkamas metas dar kartą priminti prisimtus įsipareigojimus ir pakalbėti apie devalvavimą ir pro protekcionizmą ir tikiuosi, kad G7 galės išsakyti savo poziciją šiais klausimais. Kitas punktas - tarptautinė prekyba. 2015 metais G7 lyderiai kalbėjo apie prekybos ir investicijų svarbą, skatinant augimą, darbo vietų kūrimą ir tvarę plėtrą. Na ir G7 sustikimas suvaidins svarbu vaidmenį stiprinant e, tą e, pasaulinės prekybos darbo tvarkę ir džiugu, kad e, teigiamai buvo atsiliepta ir apie ES strateginius tikslus laikotarpyje po sustikimo Nairobije. Na ir labai svarbu kalbėti apie laisvosios prekybos darbo tvarkę. Na ir gaila, kad pastaruosius keletą metų E, buvo nusivylusiųjų tarptautinė prekyba, tačiau reikia bandyti vėl užvesti tuos variklius, reikia užtikrinti, kad būtų išvengta protekcionizmo, e, reikia kalbėti apie daugia šalį ir dvišalę prekybą, apie investicijas į augimą ir darbo vietų kūrimą. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų sukūriamos vienodos veikimo sąlygos ir kad būtų sprendžiamos pramoninio perviršio problemos. Na, e, Taip pat reikėtų įsiklausyti į mūsų visuomenės balsą. Jeigu pažvelgtume į ekonomikos istoriją, pamatytume, kad e, e, labai svarbus yra tarptautinio ekonomiko atvirumas. Na ir ponios ir ponai, norėčiau baigti paliesdamas dar du elementus, tai yra apmokestinimas Tai yra vienas iš su G7 bendrų prioritetų. Panama Papers skandalas pademonstravo, kaip svarbu yra e, sukurti ir taikyti mokestinius standartus pasauliniu lygiu. ES visada pirmavo kovojant su mokesčių vengimu, slėpimu e, ir agresyviu mokestiniu planavimu. Patvirtinome kovos su pinigų plovimu direktyvą, Taip pat e, ten yra minimi tikrosios nusavybės elementai ir taip pat taryba jau gavo ketvirtąjį e, peržiūrėtą dokumentą, kuriame kalbama apie e, šalių teikiamas ataskaitas Svarbu kalbėti ir apie nebendradarbiaujančių jurisdikcijų ES sąrašo sukūrimą ir Ekofinas kaip tik dirba e, su tuo. Man atrodo, kad tikrai pagrysta tikėtis, jog G7 pademonstruos pakankamai užmojų ir ambicijų šioje srityje. Dar dvi paskutinės pastabos. Kova su terorizmu nebejotinai bus pagrindinė viršūnių sustikimo tema. Na ir E, tos siaubingos teroristinės atakos, su kuriomis susiduria e, pasaulio, e, pas, pasaulis, iš ties įtakoja mūsų kasdienį gyvenimą, jo kokybę. Ir man atrodo, kad mes neturime nusileisti tokios grėsmės akivaizdoje. Nuo praėjusiu metu susitikimo sumažė, susitraukė, sumažėjo Daesh kontroliuojama teritorija, tačiau grėsmės vis dar išlieka e, tiek ir ES šalise. Ir užtenka atsiversti laikrašius, kad suvoktume, e, kokie siubingi išpoliai yra vykdomi e, tiek ir Afrikoje, tiek ir artimuosiuose rytuose. Man atrodo, kad G7 viršūnės susitikimas bus būdas ne tik įvertinti jau įvykdytas priemonės, bet ir aptarti, kokiu papildomų priemonių būtų galima imtis. Bus galima pakalbėti apie kovą su terorizmu ir e, ekstremizmu. Ir tikiuosi, kad tai pasiek, padės siekti veiksmingų rezultatų. Be to lyderiai aptars e, tą platesnį politinį kontaktą kontekstą Sirijoje, Irake, Libijoje, taip pat bus kalbama apie Ukrainos problemas. Labai svarbu, kad būtų pilnai gyvendinamas Minsko susitarimas ir kad šalis E, pilnai ir sąžiningai įsitrauktų į procesą. Akivaizdu, kad G7 susiduria su tokiu iššūkiu laikotarpiu mm, ir labai svarbu siekti, kad mm, visi dirbtume pragmatiškai, remdamiesi mūsų bendromis vertybėmis, e, taip pat teisės viršenybės principais ir gerbdami žmogaus teisės. Svarbu yra ir solidarumas, taip pat taisyklėmis pagristi tartautiniai susitarimai. Tai yra bendros mūsų vertybės ir, manau, jomis vadovaujatės ir jūs, Europos parlamento nariai. Na ir tikrai pasitikiu G7 lyderiais ir tikiuosi, kad jie taps tikrais lyderiais šiais probleminiais klausimais. Ačiū. Domnule ministru, kuo čia sta? Dėkoju, gerbiamas ministrė.